Das werde ich jetzt eine Bemerkung machen. <laughs> Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Kolegos, noriu Jūs šiltai pasveikinti šiandienos posėdėje. Atrodo, kad galios pusiausvyrą ir užtikrinta. Žinote, kur yra balsavimo aparatai, žinote, kur mikrofonai. Sekretoriato vadovas yra su mumis, o pirmininkas labai džiaugiasi atradę savo mikrofoną. Tai ir parodo, kad e, parlamento rūmose yra galios pusiausvyra. Dabar e, pradedame balsuoti. Neuen Botschafter äh, für Myanmar haben. O vėliau susitiksime pagal darbo tvarkę su naujoju ambasadoriumi Mienmare. Pirmininko pranešimų neturiu, todėl iš karto periname prie balsavimo. Taigi, pirmasis pranešimas. Pono Salafrankos parengtas. Pone Salafranka, ar norėtume pasakyti? Ne. Tada iš karto pradedame balsuoti. Dešimtas pakeitimas žodžiu. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Penktas. Kas 5078. Kas už prieš susilaikė atmesta. 5000. Kas už prieš susilaikė priimta. 5001. Kas už prieš susilaikė priimta. 5001. 5079, kas už, prieš susilaikė atmesta. 5080 už, prieš susilaikė atmesta. 5124 už, prieš susilaikė priimta. 5002 už, prieš susilaikė priimta. 5081 už, prieš 5081 iki pat 5087 galime balsuoti kartu už visus šiuos. Nuo 81 iki 87 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 5003 už, prieš, dar kartą, 5003 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5089 kas už, prieš susilaikė atmesta. 5004 kas už, prieš susilaikė priimta. 5090 kas už, kas pasisako už 5009, kas prieš susilaikė atmesta. 5005 kas už, prieš susilaikė atmesta Priimta. 5128. Kas už? Prieš. Atmestas. Aštuntas žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 5006. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 5093, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5007, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5092, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5008, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5094, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5009, kas už prieš susilaikė priimta. 5010, kas už prieš susilaikė priimta. 5011, už prieš susilaikė priimta. No. That is page 6, no? Uh ja bei mir? Nee, du bist zu weit gegangen. Ja. Oral Amendment 7. Septintas pakeitimas žodžiu. Kas už? No, eh, señor presidente, me gustaría pedir la palabra para la votación de la enmienda 51-30 después de. Pirmininkė, norėčiau sužinoti po septinto pakeitimo, kas turėtų būti dafür. Septintas pakeitimas žodžių. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Taip, pirmininkė, labai ačiū. Norėjau tik pasakyti, kad turėjome abejonių susijusių su šiuo pakeitimu, kurį pristatė ponia Jėtemaki. Ir man atrodo, kad trūksta nuoseklumo balsavime ir nenuseklų, lyginant su taip, kaip balsavome praeitais metais. Taigi reikėtų kiekvienam specialiajam atstovui turėti kažkokią konkrečią liniją. Ir mes balsuotume už tokį pakeitimą. Ačiū. Also wir werden jetzt ja, 51.30, wer ist dafür? 50.30, 51.30 už prieš susilaikė priimta. Dvyliktas, kas už. 5013, kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas žodžiu, kas už, prieš pake, e, susilaikė priimta. 5014, kas už, prieš susilaikė priimta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 37, už, prieš susilaikė priimta. 95, už, prieš susilaikę atmesta. 96 už prieš susilaikę atmesta. 97 už prieš susilaikę atmesta. 15 už prieš susilaikę priimta. 5110 kas už prieš susilaikę priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš susilaikė priimta. 111 e, už, prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš susilaikė priimta. 98 už, prieš susilaikė atmesta. 112 už, prieš susilaikė priimta Priimta. 99. Ar norite, kad patikrintume balsavimą dėl 5112? Kas už? Tikrinkime e, kortelėmis. Ja, das interessiert ja nicht. 112. Was ist das da? Balsuojame dėl 112. Baigiame balsuoti. Taigi, 49 už, 44 prieš priimta. Atsiprašo pirmininkas, neteisingas skaičius pažiūrėjau. Tiesą sakant, atmestas šis pakeitimas 21 e, prieš 20. 21 prieš 21 iš esmės. 113 už prieš susilaikė atmesta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas keturioliktas už, prieš, tikriname. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Antrag ist mit 25 zu 24 angenommen. Taigi, 24 už, 24 prieš priimta. Angenommen. Priimta. 25 zu 24. 25 už 24 prieš, nes trūko vienos kortelės. Ne. President. 101 dafür. Präsident, Präsident, Präsident. 101. 901. Pirmininkė, mano aparatas neveikia, aš susilaikiau. Mano elektroninio balsavimo aparatas neveikia. Aš balsavau susilaikydamas. Tavo niks įmaigymis. Trys susilaikymai nieko nepakeičia pereikit į kitą vietą, jeigu kažkokiu problemu yra. 114. Jau balsavome. 101. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 115. Kas už? Prieš priimta. Galim patikrinti. Pone Munis, turėtumėt gražiau elgtis su savo tautiečiais. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. Taigi 25 už, 24 prieš priimta. 129 kas už, Pirmininkė, tik nedidelis pastebėjimas, bet mano ekranėlyje parašyta 24-24. E, pirmininkas sako, kad mano balsas viską nulėmė. Ir iš to atsiranda skirtumas. Hundred, uh, 129. 129. Kas už? Prieš. Pone Pak e, komentuoja be mikrofono. Ulan techniką bestellen. Pirmininkas siūlo jai atsisėsti į kitą vietą arba pasikviesti techniką. Todėl e, turite labai draugiškai elgtis su kaimynais. 129. Prieš. Atmesta. 116. Už. Prieš Tikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmesta. 103. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 117. Už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. Tikrinkime. Ja, und auch die Grünen, Liberalen und Grünen. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsavimą. Atmesta. Vienu balsu. 23 už, 24 prieš. 104 už, prieš. Susilaikė atmesta. 20 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė e, priimta. 118 už, prieš susilaikė elektroninis balsavimas. Abstimmung ist geschlossen. Baigime balsuoti. Ta pati, toks pat balsų pasiskirsimas kaip anksčiau atmesta. 21 už, prieš susilaikė priimta. 105 už, prieš susilaikė atmesta. 22 už, prieš susilaikė priimta. 23 už, prieš susilaikė priimta. 158 atkrenta. 125 už, prieš, susilaikė, priimta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 119 už, prieš, susilaikė, atmesta. Priimta, atsiprašau. 126 už, prieš, susilaikė priimta. 25 už, kas neaišku. Mes prašome patikrinti elektroniškai dėl 19 pakeitimo balsavimą. Tikriname 5019. 5119. ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 22 už, 23 prieš atmesta. 25 jau patvirtinome. 127 irgi dėl jo balsavome. 121. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 122 už, prieš susilaikė priimta, 26 už, prieš susilaikė priimta, 123 už, prieš susilaikė priimta, 107 kas už, prieš susilaikė priimta, 72 už, prieš susilaikė atmesta, žodinis pakeitimas numeris 3, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 e, su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 už, prieš, susilaikė, priimta. 106 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė, e, priimta. Ketvirtas žodinis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Penktas žodinis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 75 už, prieš susilaikė priimta. 28 už, prieš susilaikė priimta. 29 už, prieš susilaikė priimta. 54 už, prieš susilaikė atmesta. 30 už, prieš susilaikę priimta, 55 už, prieš susilaikę atmesta. 31 už, prieš susilaikę priimta. 56 už, prieš susilaikę atmesta. 32 už, prieš susilaikę priimta. 57 už, prieš susilaikė atmesta, 33 už prieš susilaikė priimta, 34 už prieš susilaikė priimta, 73 už prieš susilaikė atmesta. Atkrenta e, 5073 tikslas sakant, bet rezultatas dėl to neskaičia. 120 už prieš susilaikę priimta, 77 už Irgi atkrenta, sako pirmininkas. Ir dabar pereiname prie 36. Kas už prieš susilaikė? Priimta 71. Už prieš susilaikė. Priimta 70. Už prieš. Reikia patikrinti. Sich Abstimmung ist eröffnet. Balsuojame dėl 5070. Die Abstimmung ist geschlossen. Nein, jetzt ist sie geschlossen. Der Antrag. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28 už, 28 prieš, 24 už. 35 e, už prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas žodžiu.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 pereiti prie komiteto nuomenės dėl biudžeto. Čia vėlgi pranešėjas ponas Alafranka, ar kas nors turi ką pasakyti šiuo klausimu. Tuomet pirmas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, antras už prieš susilaikė atmesta, trečias už prieš susilaikė primta. Ketvirtas, tik dėl šios dalies už. Partnerystės politika. Ketvirtas. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. Can you explain me that, that amendment? Galbūt galėtumėt paaiškinti šitą pakeitimą? DDS. Nusiginklavimas. Gerai, kad išsiaiškinome. Penktas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas už, prieš susilaikė priimta. Septintas už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntas už, prieš susilaikė. Aštuntas už. Aštuntas už, prieš susilaikė atmesta. Devintas už, prieš susilaikė atmesta prieš susilaikė atmesta. Dešimtas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas. Čia nuo žodžių especially CV. Už prieš susilaikė atmesta. Tryliktas. už, prieš susilaikė priimta. 14 atkrinta, 15 už, prieš susilaikė atmesta, 17 už, prieš susilaikė atmesta, 16 už, prieš susilaikė atmesta, 18 už, prieš susilaikė priimta, 19 už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. 21 atkrenta. 22 ir 23 už, prieš susilaikė priimta. 24 už, prieš susilaikė priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 31 už, prieš susilaikė priimta. 32 atkrenta. 33, 34 už, prieš susilaikė atmesta. Pirmasis žodinis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis žodinis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Elektroninis balsavimas dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Kas už nuomonės projektą elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. nuomonė priimta, 48 už, 5 prieš, 1 susilaikė. Sveikinimai. Dabar einame prie nuomonės projekto, kurį pateikė ponas Kacin. Ponas Kacin, ar turite ką pasakyti dėl šios nuomonės? Ne. Tuomet e, pirmas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Už prieš susilaikė priimta, antras už prieš susilaikė priimta, trečias už prieš susilaikė. Patikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas. Atsimtas. Penki. Už prieš susilaikė priimta. Šeši. Už prieš susilaikė. Patikrinkime. Tikriausiai patvirtintas. Balsavimas baigtas. 32 už, 21 prieš, pakeitimas priimtas. 7, pakeitimas iš dviejų dalių, antra atsimta, pirma už prieš susilaikę priimta, aštuntas pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 9 už prieš susilaikę priimta, 10 už prieš susilaikę priimta, 11 už prieš susilaikę priimta. 12 už, prieš susilaikė priimta. 13 už, prieš susilaikė priimta. Elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto už, prieš ir susilaikė. Tačiau balsavimas jau baigtas. 54 už. Galėjau jūs paerzinti ir sakyti 53 balsai už, tačiau vis dėlto 54 už